Dabar skelbiu kitą darbo tvarkės punktą. E, kur bus pristatomi trumpai įvairūs pranešimai. Pirmiausia, ponios Kunevos pranešimas namų ūkio darbuotojos ir priežios paslaugų teikėjos moteris Europos Sąjunga. Prašau, ponė e, Kuneva. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes kalbame apie namų ūkio darbuotojas ir slaugytojas. Mes E, patikime joms savo e, namus, savo vaikus, savo tėvus. Ir e, būtent šios darbuotojos, jų dėka mes galime siekti karjeros ir mėgauti savo socialiniu gyvenimu. Bet šios darbuotojos yra nematomos. Dažnai jos, jų darbas yra ne, nedeklaruojamas ir dažnai jos, yra, jos susiduria su socialiniu at, at, su socialinė atskirtimi. Yra 2,5 milijonai namų ūkio darbuotojų ES ir 88 procentai jų yra moteris. Jos dirba be išeiginių dienų, be pensijų, be, medic... be sveikatos draudimo. Jų darbo sąlygų neįmanoma kontroliuoti, patikrinti, nes neįmanoma uh, patikrinti, e, e, kas vyksta namų ūkiuose ir netgi nėra galimybės jų e, rasti ir jų apginti. Tai, kad mūsų visuomenė senėja ir tai, kad moteris ir tampa vis aktyvesnės darbo rinkoje, reiškia, kad mums reikia vis daugiau namų ūkio darbuotojų ir slaugytojų. Ir valstybės E, narės e, užmerkia akis ir leidžia e, šios darbus atlikti kaip šešėlinės ekonomikos dar, dalį. Ir dažnai tokius darbus atlieka migrantės. Ko mums reikia? Mums reiktų visų pirma įvertinti situaciją valstybėse narėse, taip pat mums reikia atitinkamų teisės aktų, kuriuose būtų reglamentuojamas toks darbas. E, mes turime patvirtinti, ratifikuoti e, Tartutinės darbo organizacijos konvenciją 189 dėl tinkamo ir daromo namų ūkio darbuotojų darbo. E, mums reikia sertifikuoti tokias darbuotojas ir e, pasikeisti geriausiamis pa praktikomis. Tokios, pavyzdžiui, egzistuoja e, Belgijoje ir Olandijoje. Ir dažnai tokios e, e, darbuotojos, namų, kad darbuotojos jos net nežino, į ką kreiptis, kai iškyla e, problemos. E, ir mes turime e, sukurti informacinę sistemą, kažkaip informuoti e, tas darbuotojas apie jų teises. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Tanijai Gonzalės už puikų bendradarbiavimą. Ji parengė e, užimtumo komiteto nuomonę šią temą. Taip pat norėčiau e, padėkoti visiems, kurie prisidėjo e, rengiant šį pranešimą. Mums reikia jūsų e, palaikymo, ypač rytoj balsuojant, nes šio parlamento e, konservatoriai e, paprašė balsavimo dėl atskirų dalių, e, dėl labai svarbių klausimų šiame e, šiame pranešime jie bando tokiu būdu sumenkinti tuos klausimus. Jeigu e, konservatyvioji šio parlamento pusė nenori tam tikrų teisės aktų, jeigu nenori pripažinti tokių e, darbuotojų e, darbo, e, nenori, kad jos turėtų reglamentuotas darbo valandas, kad jos turėtų teisę išeiti motinystės atostogų, kad jos turėtų sveikatos draudimą. Jeigu jie nenori, kad būtų ratifikuota TDO konvencija 182, Tai reiškia, kad jie nori, kad šios darbuotojos liktų be jokių teisų. Tai tuomet jie tegul aiškiai ir pasako, kad E, jie nori pirmos ir antros klasės piliečių, bet e, e, ir tai taip pat, ir kad jie nori išnaudoti migrantės moteris. Socialinė Europa skęsta ir ji tolsta nuo savo piliečių, o Europos parlamentas čia turėtų prisimti atsakomybę. Šis klausimas, kurį mes nagrinėjame visų pirma, yra žmogiškojo orumo klausimas. Ant Antonas Čechovas savo laiške broliui rašė, mano manimu, civilizuoti žmonės atitinka šiuos kriterijus. E, jie gerbia žmonės kaip asmenybės. Tai, taigi aš manau, kad kiekvienas iš mūsų dabar kaip tik turi galimybę įrodyti, kad mes esame civilizuoti žmonės ir kad mes gerbėme kitus žmonės kaip asmenybės. Ačiū. Dėkoju, ponė Kuneva. Dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pone Tomek. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pritariu pranešėjai poniai Kunevai. Statistika rodo, E, kad mūsų įvaizdis yra labai prastas. Labai daug žmonių, ypač moterų, dirba namų, ūkio, namų ūkiuose ir tai da, ne tik migrantės. E, tai yra tos e, moteris, kurios e, neturi darbo arba kurios meta darbą tam, kad liktų namuose, kad, pavyzdžiui, prižiūrėtų savo senus tėvus e, ar vaikus dėl to, kad jos neturi kitos galimybės, nes, pavyzdžiui, vaikų darželiai yra pernelik brangus, o senelių namai yra pilni tokioms Moterims niekas e, nemoka už jų darbą, jos neturi jokios socialinės apsaugos ir mes negalime to toleruoti. Kai kurios valstybės narės e, priemė tam tikras priemonės, e, įskaitant ir mano valstybę, Sloveniją, mes turime tam tikrą reglamentą šioje srityje, bet mums reikia kažkokio sisteminio bendro sprendimo. Manau, kad mes čia dar turime labai daug darbo. E, mes turime kiek įmanoma mažinti tą šešėlinę ekonomiką ir e, padaryti taip, kad iš to, iš to darbo gautų naudos visa visuomenė. Dėkuoju, ponia Volt. E, thank... Dėkuoju ir aš norėčiau padėkoti pranešimo autoriai už šį dokumentą. Ir dėkuoju taip pat ir kitiems kolegoms, kurie tikrai labai pažangiai su dėlė empatija nagrinėjo šios klausimus. Aš manau, kad labai da, aiškiai ir garsiai turime pasakyti, kad moterų priežiūros paslaugų teikėjų padėčiai labai pakenkė taupimas, biudžeto mažymai visose valstybės narėse, bet įtin jungtinėje karalystėje, kur vyriausybė vadovauja konservatorių vyriausybė. Kai moteris rūpinasi žmonėmis šeimų ūkiuose, mes nesirūpiname jų teisėmis, ne visiškai nepaisoma lygybė, lyčių lygybė, nepaisoma ir sunkumų, su kuriais susiduria šios moteris. Tai tie sunkumai susiję ir su psichinė sveikata ir dėja pranešime apie tai nėra kalbama. Mums reikia, kad komisija ir valstybės narės pagalvotų apie galimybę keistis geriausią praktiką, teikiant psichologinę pagalbą šioms moteriams. Dažnai jos gyvena da, uh, labai skurdžiai ir susiduria su didžiuliais sunkumais. Taip pat reikėtų įgalinti pilietinės visuomenės organizacijas, kad jos galėtų geriau veikti ir kad galėtų padėti pažeidžiamiausioms e, tuomet, kai joms reikalinga pagalba. Panas Marijas. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti poniai Kunivai už jos parengtą pranešimą ir taip pat norėčiau pasakyti, kad e, namų ūkio darbuotojos ir e, priežiūros paslaugų teikėjos tikrai dirba labai sudėtingomis sąlygomis. Labai dažnai jų darbas nėra deklaruotas ir todėl joms nėra taikomos jokie e, darbo, darbo reglamentuojantis įstatymai. Todėl šios moteris negali oriai gyventi, ypač tokiuose šalyse kaip Graikijoje. Norint rūpintis da, moterų darbuotojų teisėmis, kurių dažnai yra nepaisoma, reikia pirmiausia pasirūpinti tuo, kad galiotų joms pritaikyti įstatymai. Reikia pripažinti taip pat namų ūkiuose ir priežiūros sektoriuje dirbančių moterų a, darbą. Ir atitinkamai reikia pakoreguoti teisės aktus. Kartu reikia taip pat kovoti su skurdu, ypač Europos pietuose, ir taip kartu mes palengvinsime ir moterų, moterų situaciją. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti poniai Kunivai už jo parengtą pranešimą dėl namų ūkio darbuotojų ir priežiūros paslaugų teikėjų moterų Europos Sąjungoje. Aš asmeniškai uh, užimtumo komitete uh, pateikiau 17 pakeitimų ir aš džiaugiuosi, kad į visas mūsų mintis buvo sureaguota ir jos yra įtrauktos į šį dokumentą. Ypatingai mes raginame valstybės e, narės e, e, ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją numeris 189. Mano šalis Airija ratifikavo šią konvenciją, bet 22 kitos valstybės narės dar to nepadarė ir todėl turėtų tai padaryti kuo skubiau. Taip pat džiaugiuosi, kad kalbama ir apie tai, kad mano pasiūlymas dėl šio sektoriaus profesionalizavimo yra įtrauktas į e, tekstą. Ir taip pat džiaugiuosi, kad taip pat į pranešimą įtrauktas mano pasiūlymas dėl. Uh, priežiūros paslaugų slaugytojų atostogų direktyvos. Ir aš manau, kad mes ES tikrai turime pasirūpinti šiomis moterimis. Dėkuoju, ponas Momento Lopes. Ačiū, ponė pirmininkė. Darbas namų ūkiuose e, paprastai e, atliekamas be jokių darbo sutarčių, Dažnai moteris nėra gerbė, nepaisoma ir jų norų pailsėti, jos negauna atostogų, tai yra labai prastai apmokamas darbas, bet to jis nesutikimas jokios socialinės garantijos. Tai tikrai yra labai neužtikrintas darbas. Šios moteris atsiduria labai sudėtingoje sudėtyje, padėtyje ir dėja vis daugiau jų gyvena skurdžia. 30 procentų žmonių Portugalų gyvena dabar skurde ir taip yra dėl ES primestos mums taupimo politikos, kuri visiškai sugriovė mūsų e, socialinės apsaugos sistemą. Ir šiandien daugybė žmonių yra e, priversti ieškoti papildomo darbo ir dažnai tai būna darbas namų ūkiuose ir tenai tikrai e, yra piknaudžiaujama jų neaps, tuo, kad jų teisės nėra apsaugotos. Pana Gonsaras Penijans, pirmiausia, noriu padėkoti Konstantinkai Kūnevai už pranešimo parengimą, taip pat už bendradarbiavimą viso darbo metu užimtumo komitete, kuris atsakingas už šį pranešimą namų ūkio darbuotojai ir prižiūrėtojai yra mažiausiai apsaugoti darbuotojai Europos Sąjungoje. Dar 2011 metais Tarptautinė darbo organizacija bandė sukurti tarptautinę sistemą per konvenciją 189, kuri garantuotų padorų, padorės darbo sąlygas namų ūkio darbuotojams. Tačiau sėkmės ši konvencija nesusilaukė, nes ją ratifikavo tik šešios valstybės narės. Šie darbuotojai yra apsaugoti, yra pažeidžiamai, dirba ilgas valandas už mažą atlyginimą ir neturi jokių sveikatos ir saugumo garantijų. Mums reikia sistemos, kurie užtikrintų, kad e, šis darbas taptų profesionaliu, reikia viešų investicijų ir aktyvios, aktyvių politikos priemonių teikiant informaciją. Kaip žinote, 80 procentų šio darbo atlieka moteris. Todėl ir taip ir mažai intereso re, profesionalizuoti, reguliuoti šią sritį. Reikia daryti didesnį spaudimą, kad būtų užtikrinamas užtikrinama lygybė moteriams. Pane Jūrova, noriu padėkoti pranešėjai Kūnevai už pranešimą, kuris kalba apie sektorių, kuris įdarbina bent 53 milijonus žmonių pasaulyje ir 2,5 milijono Europos Sąjungoje pagal tarptautinės darbos organizacijos skaičius. Kaip teisingai sakote pranešime, tai labai moteriškas sektorius, 83 procentai visų namų ūkių darbuotojų yra moteris. Aš paskaičiau jūsų pranešimą atidžiai ir pritariu jūsų nuogastavimams, pavyzdžiui, dėl to, kad būtina pripažinti, e, pripažinti namų ūkio darbuotojų ar prižiūrėtojų e, profesiją, skatinti darbo rinkos integraciją ir skleisti informaciją ir e, keistis gerą patirtimą. Dėl senėjančios visuomenės paklausa šioms paslaugoms didės visose valstybės narėse. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs e, pritarėte mūsų požiūriui, kad reikia pradėti darbą šioje srityje, nes reikia atsižvelgti į pastarojo meto įvykius ir šeimų poreikius. Šeimų, kurios turi pagyvenusių priklausomų gyvenaičių, ne tik tėvų, ir kad būtų galima E, surengti tam tikro, panaudoti tam tikros atostogų e, modelius. Kai kurie tyrimai rodo, kad e, reikia profesionalizuoti šios darbuotojų darbą. Komisija finansavo tris projektus, analizuodama, ar viešos sektoriaus parama šioms profesijoms būtų naudinga. Ir 12 metais buvo pradėta tam tikrai veiksmai, siekiant pagerinti pagyvenusių žmonių, kuriems reikia paramos ir priežiūros kokybę. Aš taip pat atsižvelgsiu į jūsų prašymą daugiau analizuoti, kokia nauda būtų iš namų ūkio darbuotojų darbo profesionalizavimo. Aš sutinku, kad tas profesionalizavimas padidins šio sektoriaus patrauklumą ir paslaugų e, kokybę, nes taip galima kurti darbo vietas. Komisijos darbo dokumentas, aiškinantis asmeninių ir namūkio paslaugų potencialą, paskaltas 12 metais, pripažįsta potencialą darbo vietų kūrimui e, gana maž, žemų įgūdžių e, darbuotojams kaip o ir tai nedaug kainuotų viešiesiams finansams. Todėl namų ūkio paslaugų teikimas oficialioje ekonomikoje, o ne šešėlinėje ekonomikoje turėtų būti skatinamas. Kai kurios valstybės narės jau yra įdėgusios tam tikrą politiką e, namų ūkio paslaugos srityje, pavyzdžiui, Prancūzija, Belgija, Suomija ar Švedija kur už tokias paslaugas e, neįmami mokesčiai. E, įgūdžių ir kvalifikacijų pripažinimas ir skatinimas yra naudingas ir namų ūkiai darbuotojams. Visi žmonės turi turėti tinkamus įgūdžius, kad gautų darbą. Tai gali pagerinti jų galimybės. Todėl įgūdžių darbo tvarkė skirs dėmesio tam, kad būtų geresnis e, įgūdžių ir kvalifikacijų skaidrumas. Tai gali būti svarbu žmonėms, kurie yra iš migrantų šeimų ar pabėgėliai, e, padėti jiems įgrautis į darbo rinką, kad dėl tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl sąžiningo ir padaraus namų ūkių darbuotojų darbo, numeris 189, Komisija nuolat skatino šalis ją ratifikuoti 2015 m. rugsėjo mėnesį kartu su Luksemburgu, kuris tuomet pirmininkavo taryboje, mes pakvietėme valstybės narės į ekspertų susitikimą dėl kon konvencijos ratifikavimo. Mes pripažįstame jūsų raginimą užtikrinti atitinkamą sveikatos ir darbo sąlygų užtikrinimą ir e, šių darbuotojų neįtraukimas į direktyvą 81391 bus analizuojamas atsižvelgiant į esamo vykstančio ES teisino vertinimą dėl e, saugumo ir sveikatos darbe. Kaip minėjote savo pranešime, pastaruoju metu didėja moterų namūkių darbuotojų migrančių. Taip pat e, atsižvelgsime jūsų rekomendaciją komisijai ir valstybėms narėms užtikrinti teisinių kelių migracijos, migracijai prieinamumą ir naudoti tikslinės e, migracijos programas. Komisija pradėjo veiksmų programą dėl namūkių darbuotojų migrančių ir jų šeimų narių Čia rengiami bandomieji projektai, remiant namų ūkio darbuotojus Europoje. Aš pritariu jūsų negastavimams dėl nedeklaruoto darbo, kuris labai paplitęs šiame sektorėje ir turi neigiamą poveikį e, darbuotojų e, darbo ir gyvenimo sąlygoms, jų paslaugų kokybei ir apskritai ekonomikai. Jų darbo formalizavimas užtikrintų tinkamą socialinę apsaugą ir e, užtikrintų papildomas pajamas viešiesiams finansams, taip pat, pat pagerintų paslaugų kokybę, kurios yra labai smarkiai susijusios su darbo sąlygomis ir jų kvalifikacijos pripažinimu. Esu įstikinusi, kad naujai sukurta Europos platforma stiprinti bendradarbiavimą, užtikrinant prevenciją ir užkrentant kelią nedeklaruotam darbui, e, skleis tinkamą informaciją, praktiką, analizę, kad rastume šios, šiam sektoriui kylančius iššūkius. Aš džiaugiuosi, kad jūs pabrėžėte svarbu socialinių partnerių vaidmenį, sprendžiant iššūkius šiame sektoriuje. Mes susidomėjimus seksime šią veiklą ir tuo pačiu gerbsime jų autonomiją. Baigdama norėčiau priminti, kad komisija tvirtai ketina nukreipti sąjungą e, socialinio sažiningumo linkme. Niekas neturėtų būti paliktas nuo šalyje, o tai e, apima ir namūkio darbuotojus. Todėl jūsų pranešimas yra naudingas ir savalaikis, e, imantis žingsnių darbę su tam tikrais dokumentais ir sujungiant tam tikrus taškus. Ačiū. Jūrova. Dėkoju, ponė Jūrova. Diskusijos